Dėkuoju pranešėjų už pasisakymą. Baigėme diskusijas dėl šio klausimo. Na ir kągi, dabar tarsi žengėme į priekį greičiau nei tikėtasi, tad galime pereiti prie kito darbo atverkės punkto, tai yra komisijos pareiškimas dėl SIS 2 ir vis įgyvendimo būklės. Ir iš karto suteiksiu žodį ponui Baro. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nenoriu jūsų kantrybės varginti. Kaip ten bebūtų, norėčiau informuoti parlamentą apie dabartinį nepadėtį. Prie, kai prieš keletą metų perėmė atsakomybę už vidus reikalus ir teisingumą, tuomet buvo kūriamos priemonės, kurios leistų valstybėms narėms tinkamai bendradarbiauti ir tai yra SIS2 ir VIS. Abi šį projektai remiasi Šengeno susitarimais, čia taip pat paminėtina ir informatikos rytis, atitinkama sutartis buvo pasirašyta 2003 metais. Technologinių požiūrė abi procedūros yra sudėtingos ir e, jų dėka siekiama sukurti tinklą, kuris leistų apjungti nacionalinės sistemas. Ir vėlgi šiam tinklui, tinklui taikomi labai aukšti reikalavimai. Aš visuomet bandžiau laiku informuoti parlamentą apie naujausius įvykius, o po teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikau su Šira Darie kaip Europos parlamento pirmininku ir informau jį apie pažangą padarytą SIS-2 srityje. Taip pat jums, ponia Kuelio, atsinčiau kopiją, nes esate pranešėjas atsakingas už klausimus susijusius SIS. Taigi jūs į šios klausimus gilinatės labai tiesiogiai. Na ir vadovaudamėsis e, skaidrumo dvasia norėčiau suteikti jums kiek įmanoma daugiau informacijos. Na, kai susidurime su plataus matosto pramoniniais projektais, tai, kaip pavyzdžiui, SIS2 ir vis atveju, tai dažnai šie procesai e, strinka, kartais tam yra ir biudžetinių priežasčių, bet tiesą sakant, SIS2 ir vis projektų atveju galime būti patenkinti. Buvo pasitelkti tiek komisijos, tiek ir valstybių narių ekspertai ir, ir, než, ir nežiūrint vis dėlto šių pastangų, SIS2 projektą įgyvendinant būta, sunkumų. Na, o vis projekto atveju tenka pasakyti, kad sunku peržengti bandomojo laikotarpio ribas. Na, reikia peržiūrėti specifikacijas ir tikėtis, kad tokiu būdu artimiausiu metu pavyks baigti bandymus ir rezultatai bus teigiami. Dėl SIS-2 tai valstybės narės mm, kur pasirašė atitinkamą susitarimą, tai buvo birželio 4-5 dieną, dalyvavo ir komisija. Ir visos susijusios šalis baigė pirmąjį bandomąjį etapą, jis pavadintas Milestone ir tai reiškia, jog tinkamai tenkinami numatyti techniniai reikalavimai. Buvo sudarytas kompetitingas konsorciumas ir pagal sutartis, remiantis sutartimis, jis atliks atitinkamas pataisas. Ir, ir tai, tai reiškia, jog atsiras papildomų išlaidų, tai yra 1 26 tūkstančiai eurų. Na, o kita vertus, komisijos kompetitingos tarnybos prisime lyderio vaidmenį, sugriešino kontrolės, taip pat numatė sankcijas, kai baudžiamąją priemonę tam, kad būtų daromas spaudimas atitinkamoms e, sutarties šalims. Taigi aš susitikau su kompetitingo generalinio direkt, direktorato atstovu tam, kad aptartume visus klausimus ir aš būčiau atitinkamai greitai informuojamas. Na ir um, kai buvo numatyta taryboje birželio mėnesį ir komisija ėmėsi priemonę tam, kad būtų nu, sudarytas alternatyvus scenarius, jeigu dabartinės priemonės nepasitvirtintų. Na, gali, gali būti, kad teks atsižvelgti į naują tvarkaraštį ir tam teisėkuros lygių reikės imtis papildomų žingsnių. Todėl rugsėjo mėnesį komisija pateikė pasiūlymų, kaip peržiūrėti ir keisti SIS 2. Ir atitinkamai su tuo, bu, dėl to buvo konsultuojamas ir su parlamentu. Aš ketinu viską pristatyti artimiausius metus daug išsameu. O dėl FIS projekto. Tai sudarties šalis 2009 m. balandžio mėnesį atliko testų seriją tam, kad būtų patikrinta likščiol padaryta pažanga. Sutarties šalims dar nepavyko tenkinti visų įsipareigojimų numatytų sutartyje. Ir nežiūrint numatyto papildomo laikotarpio, tai padaryti iki šiol dar nepavyko. Na ir po to komisija skyrė atitinkamas nuobaudas numatytas sutartyje tam, kad būtų taikomas sankcijos už laikotarpį nesilaikymą. Taip pat komisija paragino sutarties šalis paskubėti. Na, nežinau, kad pati koncepcija būtų klaidinga ir, man rodos, SIS projektas vykdomas kaip ir teisingai, testai turėtų būti užbaigti lapkričio mėnesį, bet lygiai grečiai valstybės narės turi atitinkamai suderinti savo nacionalinės sistemas tam, kad galima būtų taikyti visą sistemą. Yra mažiausiai bent trys valstybės narės, kuriom atsir kyla rimtų sunkumų. Ir šios trys valstybės narės yra atsilikusios daug labiau negu kad ta centrinė sistema. Tai yra, kol šiuo metu atliekama išsami analizė tose trise valstybėse narėse tam, kad galima būtų sudaryti naują tvarkaraštį vis projekto vykdymui. Na ir Taip pat reikia išanalizuoti padėtį susijusią su centrinė sistema. Praeitą penktadienį įvyko vienas susitikimas ir po jo nusprendžiau, kad lapkričio 11 diena bus ta diena, kai sužinosime, ar tie bandymai, testai yra sėkmingi. Bet, kaip jau minėjau, svarbu, kad galėtų pilnai veikti tiek nacionalinės, tiek ir centrinė sistema. Ir kai bus nustatytas naujas tvarkarašys, iš karto apie tai informuosiu parlamentą. Na, atsiprašau už gan ilgą pasisakymą jau kaip ir baigiu, tiesiog norėjau išsamei informuoti apie padėtį susijusią su SIS2 ir vis įgyvendinimu. Na, yra priežasčių susirūpinti, čia pats savęs negali apgaudinėti, yra techninių kliučių, yra su biudžetu susijusių kliuvinių. Na ir svarbu, kad visi visose svarbiausiose srityse kompetitingi asmenys galiausiai prisimtų veiksmų atsakomybės būtų skirtos lėšos. Na ir čia pavyzdžiui, SIS2 atveju mes galime kalbėti apie, apie 80 milijonų. Na. Ir šiuo metu jau skirta ir panaudota maždaug pusė, tai yra 40 milijonų eurų. Na, o visa komisijos skirta suma SIS2 sudaro 74,5 milijonų. Na ir iš biudžeto jau šiuo metu išleista 42,3 milijonų. Šie šios skaičiai yra palygintini su kitais panašiais projektais vykdomais Europoje ir už jos ribų. Kaip ten bebūtų, įsipareigoju informuoti apie visus aspektus, tendencijas, kurios galėtų atsiliepti tiek biudžetui, finansavimui, tiek ir sistemos bandymų laikotarpiams. Ir jeigu SIS2 ir vis bus sėkmingai įdėkti, tuomet Europa turėtų e, veiks našiausia sistema šioje srityje pasaulyje. Na tai reiškia, jog tenka įveikti kliūtis ir čia reikia elgtis šaltakraujiškai, dalykiškai. Ir čia svarbi ir parlamento pagalba, parlamento įdėlis ir nebejoju, kad visi ir ateitie skirsime dėmesio šiems klausimams. Ačiū komisijos nariui Baro ir dabar pereiname prie diskusijų frakcijų vardu. Kalbės parlamento nariai. Pirmiausia, ponas Busutil, dvi minutės Europos liaudės partijos e, e, frakcijos vardu. Ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti vicepirmininkui Baro už jo paaiškinimus ir savo ruoštų norėjau paaiškinti, kodėl mes norėjom šios diskusijos. O būtent todėl, kad Šengeno e, zona mums yra labai svarbi, kadangi užtikriname ją e, piliečių judėjimą ir mes norime laisvės, laisvų savo e, piliečiams ir tuo pačiu nenorime, kad viskas būtų e, vykdoma be jokios tvarkos. Dėl to turime e, šiandieno informacijos sistemą ir ji turi būti perkelta į antrosios kartos sistemą SIS2 ir kad toliau norime, kad toliau užtikrintume piliečių judėjimo laisvę ir kad užkirstume kelią E, nusikaltelių laisvai judėti. Naujos kartos sistema SIS-2 yra svarbi. Ji jau turėjo seniai būti parengta ir įdėkta, bet kol kas ji nebaigta ir atrodo, kad dar darbai tęsis. Tai kelia mums susirūpinimą ir dėl tos priežasties mes klausėme, atitinkamų klausimų komisijai, kad išsiaiškintume, kokios yra priežastys tokio dėlsimo ir kokias būtų galima išgirsti garantijas dėl to, kad sistema būtų įgyvenda kaip kad turi būti. Aš taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad mūsų galutinis ir svarbiausias tikslas yra dirbti kartu su komisija tam, kad užtikrintume, jog Šengenas e, ir toliau tarnautų piliečiams ir nesuteiktų galimybių tiems, kurie turi blogų ketinimų. Socialistų frakcijos vardu ponas Klod Morajas. Trys minutės. <clears throat> Ačiū komisarė, kad atvykot šiandieną ir papasakot mums apie detalės. Mes labai vertiname jūsų išsamų pristatymą. Skirtingai nuo pono Buzutil, aš norėčiau pasiūlyti jums bendrą kelių kolegų paaiškinimą, kuriame išsakomi rimti nuogastavimai dėl SIS2 uždelsimo ir vis sistemos neįgyvendinimo mes e, su kolegomis e, parengėme bendrą rezoliuciją, jau ponas Koelio apie tai seniai kalba. Ir komisijos nariai noriu pasakyti, kad dėlsimas yra vienas dalykas, bet parlamentas taip pat labai daug kalba apie skaidrumą, atskaitomybę, kai e, kalbame apie duomenis, jų saugumą parlamentas, kuris yra tiesiogiai išrinktas, turi gauti informaciją apie sistemų plėtotę ir praeitie ne visuomet buvo taip. Rezoliucijoje mes nenorime kelti neprotingų, nerealių reikalavimų. Mes norime e, reaguoti į tą informaciją, kurią jūs mums šiandien suteikėte. Mes norime išgirsti paaiškinimus dėl dėlsimo, norime patikinimo, kad problemos bus išspręstos. E, E, šis e, projektas yra labai svarbus, kuris turės e, įtakos do, dideliam skaičiui žmonių, tiek ES piliečių, tiek nepiliečių. Ir už tai reikia ją kaip geriau gyvendinti. O skaidrumas ir atskaitomumas yra taip pat labai svarbus dalykai. Mes matome, kad plėtuojamos didelio masto duomenų bazės, bet nesame tikri dėl konfidencialumo. Daugeliu valstybių narių kilo daug problemų plėtuojant savo duomenų bazės, įskaitant mano valstybę narę. Ir visuomenė iš tikrųjų turi pasitikėti tų sistemų saugumu. E, mes turime galvoti plačiai apie problemas, negalvodami apie savo politinius skirtumus. Turime žiūrėti, ką galime pasimokyti iš planavimo etapo. Ir mes taip pat turime e, vykdyti veiksmingą priežiūrą, nes galiausiai sistemos veiks ne tik tai e, jas tarpusėje techninė prasme suderinus, bet jeigu ir visuomenė bendradarbiaus. Mes norime, kad šie klausimai būtų svarstami atvirai ir galiausia, kad mes matytume tam tikrus konkrečius rezultatus. Dėkui. Ačiū. Toliau kalbės Sara Latvot. Liberalų ir Demokratų alijansų už Europą frakcijos vardu. Penkias minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Niekada anksčiau aš negalėjau per dešimt savo darbo parlamente metų kalbėti vieną vakarą dešimt minučių. Tai iš tikrųjų yra prabangos dalykas, aš net nežinau, ar visas išnaudosiu. Aš taip pat esu labai dėkinga, kad vicepirmininkas Baro atvyko pas mus ir papasakojo apie problemas. Mes iš tikrųjų galvojame, kad e, nereikėjo tiek ilgai prašyti, kad e, gautume tą informaciją. Kas bent kiek yra susipažinęs su didelio masto informacijos technologijų projektų dėgymu savo valstybėse narėse, žinos, kad visuomet iškyla tiek techninių, tiek biudžeto problemų juos įgyvendinant. O dabar kalbame apie dvi tokias reikšmingas sistemas - SIS-2 ir vizų informacijos sistemą. Reikia pasakyti, kad tai susiję ne tik su sąjungos vidaus saugumo, aš prie to dar grįšiu, bet ir prie ES vizų politikos patikimumo. Vizų informacijos sistema yra toks dalykas, kai mes rengiamės jai, reikėjo kaip greičiau priimti teisės aktus, kad mes ją įdėktume, jau į dabar turėjo būti įdėkta ir iš tikrųjų esame labai nusivylę tuo, kad ne viską pavyksta padaryti kaip norėjome. Ir aš dabar norėčiau paklausti jūsų, kaip e, jūs e, žiūrėsite į tuos, kurie prašys išduoti vizas nes, kaip žinia, vis sistema turėtų apdoroti 20 e, milijonų pareiškimų dėl vizos per metus ir kaip bus toliau. Jūs taip pat minėjote, kad yra numatytos tam tikros baudos rangovams dėl to, kad jie dėlse įdėkti vizų informacijos sistemą. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie tas nuobaudas, taip pat apie papildomas išlaidas numatomas. Ir galbūt, komisarė Paro, galėtumėt pasakyti dėl, ką nors pasakyti dėl to, ar ir toliau pasitikite rangovų. Galbūt atsitiks taip, kad teks atšaukti sutartį su juo. Taip pat e, tai susiję su agentūros įsteigimu, kad būtų galima vis ir SIS2 bendrai valdyti ir galbūt būsimas ateityje kitas duomenų bazės. E, tai yra ambicingi tikslai e, kaupti duomenys, bet galbūt reikės į tai vėliau pasižiūrėti, kad apžiūrėt, e, pažiūrėtume giliau į privatumo dalykus, kai užspręsime techninės problemas. Dar vienas dalykas, kurio norėjau jūsų paklausti, yra toks. Dabar numatoma, kad SIS-2 pradės veikti 11 metų paskutinį ketvirtį. Aš bijau, kad gali tas terminas būti nukeltas. O 12 metais vyks Londone olimpinės žaidynės. Mūsų vyriausybė nepasirinko prisijungti prie SIS-1 sistemos, bet priežastys žinomos tik mūsų vyriausybei galbūt. E, tuo metu jie sakė, mūsų vyriausybė sakė, kad mes palauksime SIS-2 O dabar mes girdime, kad nebijome nieko dėl saugumo, bet reikia pagalvoti, kad ne tik Junktinės karalystės, bet ir ES saugumas gali atsidurti pavojus, jeigu e, Junktinės karalystės policija negalės prisijungti prie tos sistemos tuo metu, kai 12 metais vyks Londone olimpinės žaidynės. Galbūt jūs, komisarė Varo, galėtumėt papasakoti apie tai, kaip įsivaizduojate, gali atsirasti saugumo problemų dėl Londono olimpinių žaidinių. Man labai rūpi mano rinkėjai, mano apygarda, bet aišku rūpi ir olimpinių žaidinių saugumas. Taigi tai yra tokie klausimai, kuriuos aš norėjau Jums pateikti ir dar kartą dėkoju už tai, kad atvykote. Next. Ačiū. Toliau kalbės žaliųjų frakcijos vardu ponia Tatjana Zdanoka. Tris minutės. Yeah, I... Dėkoju. Savo frakcijos vardu norėčiau taip pat padėkoti komisijos nariui Baro už jo paaiškinimus. Mes e, apgailestaujame dėl dabartinės situacijos dėl SIS2 ir vis. Bet aš dar noriu pasakyti, kad man rūpi ir kiti dalykai. Jūs žinote, kad mūsų frakcija yra e, užėmusi tam tikrą poziciją dėl biometrinių duomenų naudojimo vis ir SIS-2 sistemose. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti mūsų poziciją, pasinaudojus iš šią progą. Aš taip pat esu labai dėkinga Sarai Ledford Ir džiaugiuosi, kad man suteikta nemažai laiko pasisakyti šį vakarą, net šešios minutės. Jeigu žiūrėsime į tas sistemas, tai jums kelia susirūpinimą tai, kad SIS tampa ne tik techninė priemonė, bet ir bendraja kontrolės ir sekimo sistema. Dėl to noriu priminti Jums, kad e, teisinė bazė duomenų apsaugai yra pagrįsta e, atitinkamais sprendimais ir principais ir reikia numatyti pagal procedūrinę teisę tam tikrą apsaugą ir tai turėtų būti pagrindas abiems sistemoms. Mes taip pat apgailestavome, kad taryba nenoriai bendradarbiauja šioje srityje ir kad atsisako įgyvendinimo priemonėms taikyti bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Mes tikimės, kad parlamentas ateityje e, gaus patikimą informaciją apie bandymus ir kitus dalykus. Aš taip pat E, norėjau pateikti klausimų ponui Baro dėl sutarties su rangovu ir pasiekmių. Kas atsitiks, jeigu pasirodys, kad bandymai, jų rezultatai nėra patenkin, patenkinami? Mes norėtume išgirsti apie galimas to pasiekmes ir kaip greičiau. Kaip galima greičiau. man atrodo, išvengtume daugybės klausimų, ar būtume išvengę, jeigu nuo pat pradžių parlamentas būtų galėjęs dalyvauti aktyviai visame procese. Todėl aš tikiuosi, kad šis atvejs parodys, kad dabar iš tikrųjų atėjo laikas realiai bendradarbiauti. Ačiū. Ačiū. Toliau. Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardu, ponas Kirkop. Dvi minutės. Pirmininkė, kadangi mūsų frakcija yra pasirašiusi po bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos, aš džiaugiuosi galėdamas e, dalyvauti diskusijose. Mes kalbame apie e, daug lėšų, kur, kurias e, kurios yra investuojamos į sistemas ir norime išgirsti tam tikrų atsakymų. Dėl duomenų apsaugos keitimosi duomenimis iškilo daug problemų, sistemos dar neveikia ir dabar iškilo bejonių dėl projekto gyvybingumo. Aš norėjau paklausti komisijos, kodėl atsirado tas dėlsimas ir kodėl penelik daug lėšų investuota daugiau negu numatyta. Mes norime skaidrumo dėl įgyvendinimo proceso. Dėl e, finansinių aspektų, apie kuriuos aš kalbėjau, taip pat e, norime išgirsti. Jungtinė karalystė nėra Šengeno erdvės narė, ji nenorėtų priklausyti SIS sistemai, kol nebus rastas sprendimas. Taip pat norėčiau paklausti, kokiu veiksmu imtasi prieš rangovus, kad būtų išieškota žala. Norėtume, kad taryba ir komisija atsakytų į pateiktus klausimus ir paaiškintų, uh, ar e, ir toliau pasitikės dabartiniu rangovu. Ar rangovas iš tikrųjų gali galutinai įdėkti sistemas. Ir dar, ar šis projektas turi ateitį, o galbūt reikėtų iš naujo pergalvoti visą iniciatyvą. Kaip pasakė komisijos narys Baro, e, kai kurios valstybės dėlse, bet jeigu kas nors nepasitikė tą sistemą, tai vargu ar galima tuos apkaltinti. Dėlsimu. Dabar norime pasakyti, kad parlamentas taip pat turi aiškiai žinoti viską, kaip įgyvendinama visa sistema. Aš norėčiau, kad komisija pateiktų atsakymus į klausimus, kuriuos iškėlėme aš ir kolegos. Dėkui. Ačiū. Pone Kornelija Ernst. Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos vardu pusantros minutės. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nesutinkame su Europos liaudės partijos išsakyta pozicija. Mes manome, kad tolesnė e, SIS-2 sistemos e, e, tolesnis tobulinimas nėra tikslingas, kadangi ir politinė Tai, yra supainiojamos ir metamos į vieną puodą policijos e, e, informacija ir duomenys ir žvalgybiniai duomenys. Ir taip iškyla problema ir rizika, kad bus neapsaugoti asmenų duomenys, privatus duomenys. O be to, tai yra tikrai labai plataus masto eksperimentas ir SIS-2 sistema e, yra, tampa instrumentu, kuris turi būti naudojamas kovojant su nelegaliai migracija. Dėl to mes manome, kad e, SIS e, sistemos tolesnė plėtra ir dėgymas ir jo užbaigimas yra tikrai e, protingas, nors be abejo čia neišvengiame ir kritikos ir tam tikrų, matome tam tikras problemas, tačiau aš manau, kad iš tiesų būtina tęsti šį darbą. Reikia pabrėžti, kad e, dabartinė sistema kol kas nepateisina lūkesčių ir mes galėtume sutaupyti pinigus, kuriuos, kuriuos iki šiol taip švaistėme ir tuomet turėsime mažiau problemų dėkdami sistemą ir nebesirūpinsime dėl to, kad yra nepakankamai sparčiai dėgiama SES2 sistema. Uh, Aš žinau tiksliai, kad būtų prasmingiau e, skatinti policijos e, tarp, tarptautinį bendradarbiavimą kitais lygmenimis, negu toliau plėtoti šios e, naujosios sistemos dėgymą. Kalos Koelio, tris minutės kalbės, prašau. Obrigadas, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmieji kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkui Baro. Iš tiesų būtų gerai išklausyti ir tarybos nuomonės. Taigi būtų gerai tiesiogiai bendrauti su taryba, negu tarpininkaujant komisijai. Mums jau buvo seno, senokai. E, e, suteiktas mandatas toliau įdėkti ir pabaigti įdėkti naują sistemą, tačiau iki šiol ji nefunkcionuoja. E, kai kurie sako, kad e, tos sistemos dėgymas nebus pabaigtas iki 2012 metų, o kiti abejoja, ar apskritai ją bus įmanoma sėkmingai įdėkti ir imti naudoti. Ir E, taip pat e, problemų kyla ir su vis sistema, kadangi abiejų sistemų dėgymų užsima vienas ir tas pats rangovas. Ponas Baro nuolat demonstravo didelės, didelę kompetenciją ir e, išmanimą ir taip pat rodė, kad turi viziją. Ir kai jisai perėmė kitą E, portfelį komisijoje, tuomet jis tapo tiesiogiai atsakingas už šias sistemas ir nuo tada e, komisija iš tiesų daug sparčiau ėmėsi spręsti šių sistemų dėgymo problemas. Mums reikia komisijos pareiškimo, kodėl mums reikia sis, du sistemos, ar mums reikia sustiprinti saugumą prie išorės sienų, ar mums reikia biometrinių duomenų, ar reikia e, asmens duomenų stiprinimo. E, yra numatyta atlikti tos vadinamosius milestone testus. Tai yra e, gruodžio mėnesį ir 2010 metais dar vieną, siekiant e, patikrinti, ar abi sistemos e, tinkamai funkcionuoja ir ar įmanoma veiksmingai perduoti įvairius duomenis. Tačiau kyla klausimų. Pirmiausia, ar egzistuoja rizika E, verčianti mūsų abejoti tų tekstų, testų e, tikslingumu. Ir kitas dalykas, ar būtų galima sumažinti tą e, riziką ir sumažinti galbūt valstybių narių dalyvaujančių šiame procese skaičių. Kitas klausimas naujieji testai ir jų e, atlikimas yra susijęs su e, naujų rangovų įtraukimu į darbą, ar tai yra susiję ir su papildomomis išlaidomis, didesnėmis negu buvo numatytos iki tol. Taip pat kyla klausimas, ar techninės e, techniniai defektai ir tam tikras procesų vėlavimas nėra susijęs su tuo, kad įmonė, kuri traukta į šį darbą, turėjo um, mokėti tam tikras baudas. Ir taip pat kyla klausimas ir dėl to, ar įmanoma įsivaizduoti kokią nors šių sistemų alternatyvą, kaip, e, kaip pagaliau toliau vyks bendradarbiavimas su e, sistemas dėgiančiomis e, įmonėmis. E, Kitas dalykas. Bulgarija ir Rumunija iš vis nenorėjo būti įtrauktos į SIS-2 sistemą. E, jos norėjo išsaugoti tik tai pirmosios, jos, e, pirmosios sistemos, SIS sistemos e, dėgymo. Dėkoju. Norėčiau, kad visi laikytumėtės jums skirto laiko ir dabar suteikiu žodį ponui Štrasę dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Stengsiuosi laikytis skirto laiko. Iš principo mes pritarėme SIS 2 e, įvedimui ir aš pats, būdamas vidaus reikalų ministras savo šalyje 2000 metais, dėjau visas pastangas, kad ši sistema būtų įdėkta. Ir 2007 e, metais ji turėjo būti įvesta, toks buvo mūsų siekis, kadangi e, norėjome, kad ir naujosios ES valstybės narės įsijungtų į šią saugumo užtikrinimo sistemą. Tačiau SIS 2 e, dar nėra įdėkta ir mano nuomonė reikėtų labai kategoriškai išanalizuoti, dėl ko yra uždėlstas šis procesas. Reikėtų pasitelkti visą mūsų esamą patirtį ir pasimokyti iš, iš to, kas įvyko ir ateityje daryti iš to išvadas. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, e, reikėtų pabrėžti, kad nebuvo padarytos išvados, e, kuomet buvo atlikti pirmieji sistemų e, funkcionavimo testai, ir, kurie parodė, kad buvo tam tikrų nesklandumų. bet kokia papildoma finansinė našta atlikus tokią analizę turėtų būti, e, jos turėtų būti išvengta ir be abejo mums reikia stengtis išsaugoti tų sistemų e, dėgymo skaidrumą. Mes turime suvokti kokios ir išsiaiškinti, kokios e, konkrečios finansinės pasiekmes e, mūsų laukia įdėgiančias sistemas. Ačiū Jums už tai, kad ne tik, kad laikėtės Jums skirto laiko, bet ir e, kalbėjote trumpiau, o dabar žodį suteikiu ponai Bauer. Dvi minutės. Kedves elnök asszony, biztos úr, 2006-ban Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, 2006 metais kai naujosios valstybės narės laukia, kol jos galės prisijungti prie Šengeno teisyno. Tai tuo metu buvo iškilti reikalavimai ir buvo pasakyta, kad turi veikti SIS-2. Na, o dabar paaiškėjo, kad sistema neveikia. Na ir tuomet buvo pradėta teikti, kad tai atsitiko dėl techninių priežasčių. Uh, ir kad nėra pakankamai prielaidų šiai sistemai dėkti. Kaip, jeigu Portugalija, kaip pirmininkaujantį šalis, tuomet nebūtų radusi sprendimo, tai likščiol naujoms valstybėms narėms nebūtų pavykę prisijungti prie Šengenakį. Mums reikėjo sudaryti naujas sutartis, reikėjo skirti lėšas SIS2 įdėgymui nors vėlgi reikėjo finansuoti ir SIS vieną. Taigi mums tenka dvi, finansuoti dvi sistemas ir tai tikrai daug pinigų. Na, tai gal nėra prasta investicija. Juk čia kalbame apie piliečių saugumą ir priešingai nei kolegai iš kairiųjų frakcijos, aš manau, kad šios sistemos jas įdėgus duotų kokybinę persvarą Europos Sąjungoje. Na, o kai dėl dėlsimo, tai norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Na, vienas dalykas yra, kad nuo 2001-2002 iki 2007 metų buvo numatyta dėkti sistemas. Na, o dabar jau sakome, kad gal tik po dešimties metų pavyks įdėkti sistemas. Pone komisarė, juk negalime sutikti, kad būtų tiek daug nežinomybės, nežinoma veiksnių, kad vis prailginami kriti laikotarpiai. Ir noriu paklausti, dėl ko čia atsitinka, kokias priežastis, ar nėra taip, kad kai kurios valstybės narės yra suinteresuotos dėl simų ir kokiu čia yra garantijų. Pavyzdžiui, Ir ar yra kažkokių garantijų, kad vis atveju tai nesikartos? Dėkoju. Dabar pereikėme prie spontaniškų pasisakymų. Yra vy... Pone Alžbieta Lukačevska norėtų pasisakyti. Vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant tai, kad įdėgiant SIS 2 dėlsima, tai dabar jau teigia, kad ši sistema nebus pradėta eksploatuoti 2011 ar 2015 metų. Dabar yra bandoma iš, atlikti testus ir išsiaiškinti, ar bus įdėktos šios sistemas. Jeigu vis paaiškės nebus įmanoma įdėkti, tai reikia sukurti vis vieną. Ir norėčiau paklausti, ar komisija yra pasirengusi dėkti tokį alternatyvų planą ir kaip jūs ketinate žvelgti tam tikrų valstybių narių atliktas investicijas, kai buvo su įsigytas naujos technologijos tam, kad galima būtų mm, įdėkti šias sistemas. Ir kaip jūs ketinate skirti nuobaudas? Daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl iš karto suteiksiu žodį ponui komisarui Baro. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, aišku, negaliu atsakyti visus man užduotus klausimus. Nes e, dabar atsidurime sudėtingame vis įdėgymo etape ir atliekami centrinės sistemos bandymai, tai daroma nuo rugsėjo mėnesio. O SIS-2 atveju turime bandymų programą pavadintą Milestone. Na ir siekiama, kad šie bandymai būtų užbaigti iki metų pabaigos. Dėkoju visiems pasisakiusiesiems ir tikrai norėtųsi, kad parlamentas būtų trauktas į šios darbus, būtų informuotas. Na ir Valstybės narės sukūrė ir patvirtino šias abi sistemas tam, kad būtų užtikrintas pilnas asmenų judėjimas, bet kartu būtų užtikrintas saugumas. Apie tai minėjo kalbė ir ponas Busutilis ir kiti. Na, šiek tiek apie vis. Ir, po, ir poniai pranešiai, tikriausiai poniai Landford, tai yra ypač svarbus klausimas. Uh, Aš apie vis sistemos dėgymą galėčiau pasakyti štai ką. Vis sistema bus e, bandoma iki lapkričio 11 dienos, bus atliekami testai ir bus siekiama įsiaiškinti, ar būtina kažką keisti. Na, vis sistemos sąranga yra gera, na gal yra viena ar kita kliūtis, bet aišku, jas galima šalinti. Na ir atlikus bandymus galbūt paaiškės, kad teks nutraukti sudartinius santykius su rangovais, tačiau kol kas čia dar galutinai negalime nieko pasakyti. 2005 metų pabaigoje taryba nusprendė, jog visos valstybės narės turi nuosekliai ir koordinuotai dėkti SIS2 ir tai numatyta SIS2 reglamente. Ten numatyta, kad šios sistemos bus dėgiamas, kai valstybės narės nurodys, jog jos ėmėsi visų priva privalomų techninių uh, priemonių tam, kad FIS bus uh, taikoma tam tikram regionui. Pirmas regionas yra Afrika, uh, Na, bet aišku, tai pasakytina ir apie visas valstybės narės. Na ir labai svarbu, kad visos valstybės narės turi turėti galimybę eksploatuoti vis sistemą. Nes jeigu normaliai veiktų centrinė sistema, bet jeigu būtų vis dėlto dėl simo, tam tikrose valstybėse narėse. Ir me, mums tektų dar parinkinti laikotarpius, tai tai tikrai būtų labai žalinga. Pone Landford, galiu dėl olimpinių žaidinių pateikinti, kad tikiuosi, jog kito laiko mes būsime padarę pažangos. Ir esame numatę kad e, Junktinė karalystė galėtų prisijungti prie SIS 1 ir, aišku, jeigu paaiškėtų, su sąlyga, kad to reikia dėl olimpinių žaidinių. Na, tikiuosi, kad e, galėsime išduoti vizas per mūsų prisimtus ir numatytus laikotarpius. Nes jeigu įdėgiant vis sistemą dar būtų daugiau dėlsimo, tai tuomet gali uh, padaugėti tokiu atveju, kai žmonės vyks gauti vizos į kitą šalį, nes ten sąlygos yra geresnės. Um, Pone Ždanova kalbėjo apie, apie asmens duomenų apsaugą. Na, aš supratau, kad pane Ernst nėra iš esmės prieš šią sistemą, o dėl pono Kuejo pasisakymo. Na, atrodo, ponas Kuejo yra puikiai susipažinęs su SIS2 sistema ir bandysiu atsakyti į jūsų keltus klausimus ir ketinu suteikti raštu jums papildomos informacijos dėl tų septynių jūsų užduotų klausimų. Komisija pradėjo dėrybas su rangovais ir dėrybos vyksta dviem lygmenimis. Tai pirmiausia, dėrybos dėl pirmojo etapo metu teikiamų papildomų paslaugų ir medžiagų. Na, o kitas dalykas yra viso to įdėgymas į SI sistemą. Liepos mėnesį pavyko baigti dėrybas, tačiau rangovai nurodė, jog yra specifinių aspektų, kurie labai apsunkina to bandymo milestone įdėgymą. Na, kaip ten bebūtų, buvo pasirašyta sutartis su rangovais ir dabar tikimės, kad milestone bus įgyvendinta. Na, buvo atlikta patikra ir ji parodė, kad SIS-2 pagrindai yra geri, kartais jie sudėtingi, tačiau kaip ten bebūtų, galima šalinti sistemos trūkumus ir tokiu būdu tobulinti sistemą ponui Koelio ir kitiems parlamento nariams galiu pasakyti, kad šis projektas yra iš tiesų labai ambici, ambicingas ir labai sudėtinga kažką prognozuoti. Kaip ten bebūtų. Mes skiriame nuobaudas rangovams. Už sutarčių nesilaikymą. Tai pirmiausia, už tai, kad nepavyko užtikrinti, jog sistema veiktų tokiu lygiu, kaip kad numatyta sutartyse. Tai parodė bandymai. Na, o antra, nuobaudas skiriamas ir dėl dėlsimo atsiradusio dėl vidinio vis bandymo. Ir nuobaudas skiriamos rangovams tiek dėl sutartinės įlaikymų e, įgyvendinant SIS2 ir tiek ir įgyvendinant vis. Ir nuobaudos siekia 3,5 milijonų eurų. Na ir SIS2 atveju nuo sausio mėnesio yra bandoma ištaisyti techninius nesklandumus ir aišku, už tai kaštai teks rangovams. Pone pirmininkė. Taigi, įgyvendinant dabartinę padėtį ir atsižvelginti tai, ką sakiau dėl vis, tai yra, jog iki lapkričio pirmos dienos vyks vis sistemos bandymai Taip pat bus toliau bandoma SIS 2 sistema, nes tikimės, kad iki metų pabaigos pavyks pasiekti e, programoje milestone nusibrieštų tikslų. Taigi, dabar esame e, bandymo etape, rengiamės milestone, kažko daugiau čia negaliu pasakyti, tiesiog galiu tik paraginti parlamentą paremti mus Kaip jau minėjau, rangovių atveju elgiuosi ryštingai, griežtai ir tikiuosi, kad kaip ir Galilėjo atveju šiuos abu projektus pavyks išgelbėti. Technonio, technologiniu požiūriu yra domu tai, kad Europa turės labai našę sistemą, tačiau kol kas dar nieko galtinai negaliu pažadėti. Aišku, Malonu būtų, kad parlamentas mums padėtų, paragintų valstybės narės, nes e, vis sistemos įdėgymas stringa dėl tam tikrų valstybių narių kalties. Na, atsiprašau, gal neatsakiau į visus klausimus, tačiau jeigu parlamentas norėtų daugiau informacijos, tai mielai ją suteiksiu. Dėkoju. Ačiū komisijos nariui už atsakymus. Baigiant šias diskusijas, gavau tris rezoliucijų projektus, o diskusijos baigtos ir balsavimas įvyks ketvirtadienį 11 val. Be to, galiu Jums pasakyti, kad kitas posėdis įvyks rytoj 2009. Uh, E, spalio 20 dieną nuo 9 iki 13 valandos ir nuo 15 iki 18 iki 21 valandos. Ir dabar baigiu šiandienį.